Meninimas, skaitmeninis pasaulis yra ne tiek grėsmė, kiek e, naujos galimybės. Ir e, skaitmenimas neturėtų būti e, kliūtis, tarsi pasiteisinimas arba pretekstas, kad neįgalus ar vyresni žmonės negali dalyvauti darbo rinkoje. Ne visą laiką seniems žmonėms leidžiama dalyvauti mokymuose, motivuojant, kad jie vis tiek nieko neišmoks. Toliau 19 punktas. Čia kalbama apie senesnių darbuotojų persikvalifikavimą, e, tam, kad jie įgytų skaitmeninių įgūdžių. Ir noriu paminėti, jog svarbu, jog tie vyresni darbuotojai nepersikvalifikuotų, bet įgytų naujų įgūdžių, nes pasikeitė darbo reikalavimai ir e, reikia, kad darbuotojas atsižvelgtų tuos naujus reikalavimus, prie jų prisitaikytų. Bet tai nebūtinai reiškia, kad darbuotojas turi keisti darbo vietą. Toliau skyrius, kur kalbama apie seksualinę orientaciją. Čia manau, kad reikėtų atsižvelgti tas ataskaitas, kurias teikia nacionalinės gėjų ir lesbiečių organizacijos. 24 punkte taip pat nurodoma, kad reikėtų pateikti šeimos apibrėžti, kas yra LGBT šeima. Bet e, gal tikrai čia reikėtų daugiau aiškumo mes patys turėtumėm nuspręsti, ar pritarėme tam, kas dabar parašyta 24 punkte ar ne. Toliau 28 punktas – rekomendacijos. Čia yra tikrai neblogų rekomendacijų, gerų rekomendacijų, tačiau čia taip pat parašyta, kad nukentėjusiems asmenims turi būti taikomos mokesnės lengvatos. Man atrodo, čiaunai ta per toli tokia formuluotė turėtų būti pašalinta. Aš pati pateiksiu konkretų pasiūlymą, konkretų pakeitimą. Toliau motyvai, motivacija. Dažnai kalbama apie tai, kad darbuotojai nežino savo teisių ir dėl to nepateikia skundų. Man atrodo, kad netame priežastis. E, žmonės, darbuotojai e, jaučiasi diskriminuojami ir jie skustusi, jeigu jie manytų, kad būtų rimtai jų skundą atsižvelgta. Taigi reikėtų pasižiūrėti, ar teisės aktai yra tinkami. Galbūt žmonės bijo skūstis tam, kad, nes jie bijo, kad praras darbo vietą. Ačiū dabar, ponė Blinkevičiūtė. Taip pat šešėlinė pranešėja, prašom. Ačiū pirmininkė. Na, pirmiausia, aš tai dėkoju pranešėjai Renatai Weber, todėl kad e, manau, kad jos pranešimas yra tikrai geras, išsamus ir aš tikrai galvoju, kad mes kartu dirbdami kaip komanda galėsim jį galbūt šiek tiek patobulinti, išplėsti e, ir įvertinant ir e, paskutinį pristatytą gerbiamas profesorės tyrimą dėl religijos laisvės, įsitikinimų laisvės įgyvendinimo, būtent šituo pagrindu. Na, o e, aš norėčiau atkreipti dėmesį keletą aspektų, kur manau, kad pranešime gal mes galėtumėm pastiprinti šiek tiek tai pirmiausia dėl amžiaus. Ir aš čia noriu atkreipti dėmesį štai ką. Iš tikrųjų, Europa sensta demografinė situacija, kada mes vertinam, tai žmonės vis ilgiau ir ilgiau gyvena, bet neišvengiamai dėl to dėja ilginamas ir pensinis amžius. Tai tikrai, kai stebiu tą situaciją vienoje ar kitoje valstybei, tai e, tikrai kai kuriais atvejais vyresnio amžiaus žmonėms ne visada yra sudaromos sąlygos ilginant pensinį amžių kartu ir turėti galimybę likti darbo rinkoje arba įsitvirtinti iš naujo darbo rinkoje. Taigi ta diskriminacija pakankamai e, juntama ir yra įvairių priežasčių, kada tiesiogiai arba netiesiogiai pasakoma, kad tavo atėjo laikas užleisti vietą jaunesniam. Deja, tai yra. E, na, E, ir tą mes turim įtvirtinti ir mūsų pranešime, dar kartą akcentuojant, kad e, direktyva to neleidžia. Bet kartu tikrai nenorėčiau, kad mes dėl amžiaus supriešintumėm kartas e, jaunimą ir vyresnio amžiaus žmonės darbo rinkoje iš tikrųjų turi rasti kiekvieną savo vietą ir kiekvienam turi būti sudarytos galimybės ir sąlygos jų integracijai į darbo rinką ir nediskriminavimui. Kitas aspektas dėl negalios. Mes ir šiandien rytinio posėdžio metu nemažai diskutavom e, dėl neįgaliųjų konvencijos, jungtinių tautų neįgaliųjų konvencijos įgyvendinimo. Ir e, iš tikrųjų manau, kad neįgalieji ES valstybėse yra ta e, grupė žmonių, kurie gan dažnai susiduria su diskriminacija darbo rinkoje, pakankamai dažnai. Pirmiausia dėl to, kad jiems e, žmonėms su negale nėra pritaikytos darbo vietos. Labai dažnai nėra pritaikytos darbo vietos. Ir manau, kad e, e, vis tik tai mes dar ir Europos parlamente dirbdami nesugebėjom priimti privalomų dokumentų, kad tos darbo vietos neįgaliems žmonėms iš tikrųjų būtų, būtų pritaikytos, nepriklausomai nuo to, kad reikalingos tam tikros investicijos E, tokiom tinkamom darbo vietom ir tinkamom darbo sąlygom. Na, taip pat galvoju, kad neįgalus žmonės yra per mažai motivuojami įsitraukti į darbo rinką ir ne visada jiem pakankamas kvalifikuotas, prieinamas, atitinkantis jų gebėjimus yra e, profesinis mokymas. E, ir manau, kad čia dar labai daug reikia padirbėti kartu ir su darbdaviais dirbant dėl ir su neįgaliųjų bendruomenė E, dėl e, neįgaliųjų situacijos e, darbo, darbo rinkoje. Ir iš tikrųjų dar kartą ir šitam pranešime turim paraginti komisiją padaryti vidurio peržiūrą Europos, dėl Europos strategijos dėl negalios 2010-2020 metų. Apie duomenys čia kalbėjo ir pranešėja, ir yra jos pranešime. Iš tikrųjų, aš nu, negaliu paaiškinti, dėl ko direktyvoje nėra privalomo dalyko dėl duomenų rinkimo apie esamą situaciją pagal, e, pagal visas keturias mm, sritis, e, nes sunkiai suvokame, kaip galim daryti vieną ar kitą sprendimą <laughs> neturint tų duomenų. Aišku, labai pritariu, kad čia valstybės turi atsakingai dirbti, bet manau, kad mes e, savo pranešime turime ir komisiją e, e, paraginti ir paprašyti, kad ji kartu pasiūlyti konkrečias priemonės, kaip būtų galima pagerinti šitos srities duomenų e, rinkimą valstybėse narėse. E, dar siūlau pagalvoti kolegom, ar nereikėtų įtraukti į pranešimo ir e, dėl priekabiavimo darbe, priekabiavimo darbo vietose aspektą, Ir iš tikrųjų jis e, gali kilti ir kyla dėl įvairių priežasčių, ir dėl lytinės orientacijos, dėl seksualinės orientacijos, ir dėl amžiaus, ir dėl religinių įsitikinimų. Aš manau, kad šitą aspektą mes turime e, e, išplėtoti ir ypatingai kalbėti turim ir apie pagalbą, priekabiavimą patiriant darbę tom, tom aukom tiem darbuotojam, ką mes galim suteikti. Man rodos, kad dar yra tam tikra baimė darbuotojams, kurie patiria tam tikrą diskriminaciją darbe, ar tai būtų dėl amžiaus, ar dėl, ar dėl, ar dėl pavyzdžiui, religijos, ar, ar dėl seksualinės orientacijos. Iš tikrųjų yra ta, e, tas momentas, kada žmonės bijo kur nors kreiptis, bijo parašyti skundą, tiesiog dėl informacijos trūkumo, dėl tos baimės, kad galbūt iš vis net atleis dėl to iš darbo. Uh, E, e, todėl čia e, turi būti, turim daug daugiau orientuotis į informacijos sklaidą, į aiškinimą, į gerosios praktikos pateikimą, nes tikrai nėra vienoda patirtis visose 28 valstybėse. Todėl mes čia turim dar labai daug padirbėti tam, kad žmonės nebijotų, nebijotų kelti į viešumą E, tuos, e, tuos dalykus, kada jie iš tikrųjų yra e, diskriminuojami dėl direktyvo išsakytų pagrindų. Na ir aišku, sutinku su tuo, kad bendradarbiavimas yra būtinas, bendradarbiavimas būtinas ir tarp ES institucijų, ir tarp socialinių partnerių, ir tarp mūsų lygiai taip pat pranešėjos <laughs> ir šešėlinių pranešėjų tam, kad būtų geras dokumentas parengtas. Ačiū. Thank you. Uh, next speaker is Helga Stevens. Toliau Helga Stevens, šešėlė panašiai. Ačiū pirmininkė. Kolegos, norėčiau pasidžiaugti ponios Weber pranešimu, tikrai labai įvertinu. E, šiandien e, ryte kalbėjome apie Junktinių tautų konvencijos dėl draudimo diskriminuoti žmonės su negale, neįgaliuosius, apie jos įgyvendinimą. E, ir išvadose vertinant įgyvendinimą konvencijos taip pat minimi tam tikri dalykai pavyzdžiui, draudimas diskriminuoti žmonės su negale, matome jau pradžią E, tam tikrus veiksmus ir matėme, kad e, komitetas konvencijos e, minėjo, jog vienas iš diskriminacijos elementų yra nebuvimas pritaikyto būsto. Tai, man atrodo, labai svarbu. Aš taip pat e, labai susirūpinusi esu dėl įvairialypės diskriminacijos. Dažnai trūksta iškumo dėl tokių dalykų. Mes žinome, kad e, skirtingos taisyklės ir, ir standartai egzistuoja valstybėse narėse, dėl to yra daug nesupratimo. Apie tai nekalbame pranešime e, kadangi vis daugiau žmonių supranta, kada jie yra diskriminuojami ar persekiojami, reikia siekti, kad būtų galima kaip geriau įgyvendinamos direktyvos nuostatos. Reikia e, būtinai kalbėti apie įgyvendinimą taisyklių, apie egzistuojančius reikalavimus. Ir e, atitinkamos politinės priemonės turėtų būti prioritetas. Pavyzdžiui, reikia pagerinti nacionalinius e, mechanizmus, pateikiant ir nagrinėjant skundus ir panašiai Aš sveikinu kolegų pastebėjimus ir e, aš tikiuosi, kad buvo konsultuojamasi su neįgaliųjų organizacijomis, kaip kad buvau anksčiau e, rekomendavusi. Mes turime vadovautis konvencijos e, dvasia mes turime e, suprasti, kad ne tik darbo vietoje, bet ir kitose sėtyse reikia kovoti ryštingai su diskriminacija. Ačiū poniai Stevens. E, dabar norėjau steikti žodį poniai Kari, jos nėra, tai reiškia, kad galima e, suteikti kitai šešėliniai pranešėjai žodį Tatjana Išdanokai. Prašom. Ačiū pirminkė. Norėčiau padėkoti Renatai už labai gerą dokumentą. Taip pat dėkoju tyrimo, tyrimo autoriams. E, jie labai naudingi. Renatė sąja, kad reikia gyvendinti rekomendacijas mm, tų tyrimų ir apie tai pranešė kalba aiškinamajame rašte ir pranešime pačiame. Aš sutinku su tuo, kas buvo pasakyta pradžioje, kad pirmiausia reikia išeiti iš aklavietės e, taryboje dėl horizontalios direktyvos, dėl diskriminavimo draudimo. Reikia siekti galimybių tą padaryti. Pirmas punktas, kuriame pasakyta, kad beveik visos valstybės narės turi atitinkamų nuostatų savo teisės aktuose, tačiau tai nėra sisteminis dalykas ir ne visiškai visi aspektai yra įtraukti į nacionalinės teisės priemonės. O dėl keturių uh, diskriminavimo uh, motyvų. Buvo kalbama pakankamai jau apie religiją įsitikinimus e, ir buvo pristatytos tyrimo išvados. Daug neturiu ką pasakyti. E, taip pat minimas Europos e, žmogaus teismo e, sprendimas šioje srityje dėl direktyvos įgyvendinimo ir tai yra labai svarbu. Dėl neįgalumo. Pane Stevens apie tai jau kalbėjo ir Renate e, minėjo kai kurios dalykus. Šiandien ryte apie juos kalbėjome, kai svarsėme ponios Stevens pranešimą ir kalbėjom apie Junktinių tautų konvencijos gyvendinimą. Mums reikėtų pasižiūrėti, kaip mūsų rekomendacijos abiejuose E, pranešimuose e, būtų vientisos ir netrukdytų, e, neprieštarautų vienos kitoms. Galbūt reikėtų net pakartoti kai kurias rekomendacijas. Dėl amžiaus. Man regis, reikėtų kai ką e, pakoreguoti, nes pamiršame jaunimą ir užimtumą. Reikia e, subalansuotai kalbėti apie abi problemas e, - vyresnių žmonių užimtumą ir jaunimo užimtumą ar nedarbą. Aš šešėlinė pranešėja buvau dėl Kukano pranešimo, kuris neseniai patvirtintas dėl aktyvaus senėjimo dėl aktyvaus senėjimo metų, 2012 metų ir ten pateikta daug neblogų rekomendacijų. Viena iš jų buvo kalbėti apie šias problemas, bent jau e, taip pat, kaip kad kalbama apie e, jaunimo nedarbą, nes ES daug pastarai problemai skiriama dėmesio. Ir E, labai aktuali yra problema e, nedarbas žmonių, kuriems galbūt likia apie 10 metų iki pensijos. Ta problema labai opi ir reikia apie ją kalbėti ir labai rimtai ją spręsti ir minėti šiame pranešime. Dėl lytinės orientacijos supra, sutinku su tuo, kad 24 punktą reikėtų galbūt šiek tiek pakoreguoti. LGBTI asmenų šeimos, e, net mano šalies konstitucijoje yra parašyta, kad šeima yra vyro ir moters e, sąjunga. Tai yra susijęs su konstitucijų keitimu. Uh, ir ar mes galima e, prašyti valstybių narių keisti konstituciją. Pirmiausiai reikėtų raginti galbūt šalis e, atsisakyti diskriminuojančių nuostatų dabartinėse teisės aktuose, o tik paskui kalbėti apie e, kitus teisės aktus. Manau, kad ta problema aktuali ne tik Latvijai. Lietuvoje yra panašių nuostatų ir kai kuriuose kitose valstybėse narėse. Dėl horizontaliųjų aspektų rekomendacijų kokybiški duomenys. Daugelis kolegų minėjo problemą, kad trūksta duomenų. Aš nežinau, kodėl Renatai, jūs sakote, kad pagrindinių teisų agentūra yra pasirengusi skatinti duomenų rinkimą. Mes galbūt tai galime įrašyti į rekomendaciją pranešime, ne tik tai aiškinamajame rašte, bet žinome, kad ne tik veikia pagrindinių teisų agentūra, bet ir Eurostatas Aš e, mačiau ataskaitą apie statistinius duomenius specialiai renkamus valstybėse narėse ir Eurostato. Ir tuo metu, aš pateikiau pasiūlymų ir tuo metu dauguma frakcijų atmetė mano pasiūlymą įtraukti galimas diskriminavimo priežastis, e, diskriminavimo dėl religijos, įsitikinimų, seks, lytinės orientacijos E, dėl rasės, e, tautybės, apie tai kalbama kito, e, kitose direktyvose. Mes bandėme pateikti tokį pasiūlymą. Aš įsigilinau į valstybių narių statistikos tarnybų darbą ir žinau, kad tik septynios iš visų e, rinko neprivalomai, bet rinko duomenis savo klausimynuose turėjo atitinkamų klausimų. Būtų e, labai naudinga, jeigu visose valstybėse narise e, atsirastų tokie klausimynai ir mes tuomet turėtume daugiau duomenų. Manau, kad tai yra uždavinys ateičiai. Mes turėtume E, už, užsitikrinti, kad turėsime duomenų patikimų apie diskriminavimą e, pagal priežastis minimas. Dabar Laura Agėja. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti kolegiai Weber. Tikrai galima daryti išvadą, kad pranešėja stengiasi e, e, išvardinti didžiausius direktyvos trūkumus. E, kalbama apie diskriminaciją ir taip iš tikrųjų diskriminacija vyksta. Tačiau ši direktyva iš esmės yra taikoma, turėtų būti taikoma užimtumo srityje, tačiau likščiol direk, direktyva daugiausia buvo naudojamasi um, teikiant skundus dėl įvairių diskriminacijos formų, nors direktyva yra skirta būtent užimtumo sričiai. Buvo žengtas didžiulis žingsnis į priekį, bet vis dar yra tam tikrų apribojimų, Man atrodo, kad reikia daugiau dėmesio atkreipti į porą aspektų. Visų pirma, e, reikėtų užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami darbo vietoje neįgalų žmonės. Jie nėra tikri, kad gali savo teisėmis pasinaudoti. Ir dar vienas aspektas – Kaip pritaikyti darbo vietas prie neįgaliųjų asmenų poreikio? Aš rengiau e, pranešimą dėl tokių darbuotojų apsaugos. E, šį rytą įvyko be galo įdomi diskusija apie neįgalumą, negalę. Ir iš tikrųjų e, svarbu ne vien tik tais kalbėti apie diskriminaciją, teisės, bet reikia formuoti ir konkrečią viziją, konkretų pasiūlymą. Turiu šiek tiek kritinių pastabų. Tikiuosi, kad jas bus atkreiptas dėmesys. Pateiksiu ir pakeitimų. Reikia atkreipti dėmesį į e, socialinės apsaugos sistemų trūkumus. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip valstybės narės gali užtikrinti neįgaliems asmenims galimybę dirbti, o taip pat ir gauti pensiją. Direktyva šios klausimus turėjo spręsti bet iš tikrųjų tie klausimai liko tarsi nuo šalyje ir dėl to mes turime tam skirti daugiau dėmesio. Iš tikrųjų egzistuoja įvairios diskriminacijos formos, pritariu tam, e, ką e, sakė kolegė apie priekabiavimą darbo vietoje. Aš manau, kad reikėtų konkrečių pasiūlymų, kaip su tuo kovoti. Dažnai žmonės bijo ginti savo teisės, nes jie nėra tikri, e, kokie yra teisės aktai, e, kokia apsauga jiems teisės aktuose numatyta. Jau nekartą diskutavau su Renate ir dabar irgi norėčiau paminėti vieną dalyką. Dabar susidarėme su migrantų krize Dažnai kalbame apie tai, kad migrantus reikėtų integruoti į darbo rinką. Bet kaip būtų galima išvengti diskriminacijos tokiame procese, kaip būtų galima užtikrinti, kad e, migrantai iš tikrųjų galėtų būti integruoti į darbo rinką jų nediskriminuojant. ir nesukuriant e, dar didesnio susipriešinimo tarp gyventojų. Baigdama, aš dar kartą noriu padėkoti e, už šį pranešimą. Pranešėja tikrai e, daug padirbėjo savo pranešime, labai plačiai aptardama direktyvos taikymo trūkumus. Dėkoju. Toliau Mara Bizzotto. Euh, discrimination à l'emploi. Monsieur le... Dominique Martin. Oui. Flosios. Merci. Euh, discrimination à l'emploi relativement à leur... Diskriminavimas darbe dėl religijos tikinimų, seksualinės orientacijos, e, amžiaus neįgalumo. Aš išklausiau ponios Howard, ponios Weber, kitų šešėlinių pranešėjų uh, Iš tikrųjų yra labai daug problemų buvo kalbama apie tai, kas e, nešioja barzdą, turbaną, kitokį galvos apdangalą. Iš tikrųjų labai sudėtinga visiems įtikti ir aš e, bijau, kad tas sprendimas yra netikęs ir kad yra neįmanoma išspręsti visko. Mano nuomonė yra pasaulietiškumas, kas yra E, svarbiausias dalykas e, valstybė, mano nuomonė, turi būti pasaulietiška ir nacionaliniai dalykai turi būti sva, svarbiausi, religijos dalykai turi priklausyti privačiam gyvenimui ir negalima niekaip akivaizdžiai rodyti savo įsitikinimų religinių kitiems piliečiams e, prasibaigia e, laisvės vienų ten, kur prasideda kitų laisvės. Man atrodo, kad tie dalykai e, labai supaprastintų mūsų gyvenimą. Nei e, veidą dengiančių apdangalų, nei barzdų, nei turbanų, nei kipų neturėtų matytis viešai. Dėl seksualinės orientacijos akivaizdu yra, kad lytinis gyvenimas yra privataus gyvenimo dalykas ir nėra ko viešai rodytis. E, Aš asmeniškai niekuomet nemačiau, kad e, e, pavyzdžiui, e, heteroseksualai viešai demonstruotų savo kūnus šokdami. Tie dalykai yra privačios sferos dalis, kaip ir tai yra bėgamieji Mes e, turime e, prisiminti, kad religija ir seksas yra privatus dalykai. Dėl amžiaus atsiprašau, bet yra darbdavių ir jūs turbūt e, turite pripažinti kai ką, nežinau. Pavyzdžiui, jeigu fizinio darbo reikalauja kažkokia profesija, darbdavys visuomet norės e, samdyti jaunesnį žmogų, kuris yra stipresnis ir kuriam reikės mokėti mažiau. Aš nežinau, kaip jūs tą akivaizdų faktą galėsite paneigti ir apeiti. Pone Bizoto e, kalbėjo apie neįgaliųjų problemas ir sako, kad reikia akcentuoti tai, kad būtų įveikta bet kokia diskriminacija, kuri neleidžia visiškai įsilieti neįgaliesiems į darbo rinką. Yra e, kartais fizinės tiesioginės kliūtis, e, netiek teisinės kliūtis, taip pat yra netiesioginės kliūtis, pavyzdžiui, trūksta švietimo e, dėl ko negalima rasti darbo, apie tai buvo kalba labai daug, mes su tuo sutinkame, neįgalėjai turėtų turėti galimybę realizuotis ir užsitikrinti autonomiškumą. Manau, kad su tuo sutinka visi. Galiausiai, beigdamas noriu pasakyti, kad kaip ir jūs, mes ginsime bendruosius principus e, vienodas darbas, vienodas traktavimas, e, jokios diskriminacijos e, kiek e, žmonės sugebės gerbti kitų laisvės ir intimius dalykus paliks privačiam gyvenimui. Ačiū. Thank you, Madam Lop Ačiū, pane Lopės Fontanija paprašė žodžio. E, dėkiausi. Dėkuoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, poniai Weber pranešėjai, ji tikrai atliko puikų darbą. Septyni puslapiai, bet labai koncentruotas tekstas ir jis atspindi pagrindinius dalykus. E, e, reikia e, šviesti visuomenę apie diskriminavimą ir taip pat reikia gyvendinti direktyvą. Ir Tie dalykai susiję su įvairiomis rytimis. Pirmiausiai darbo rinka, kaip sakė pranešė per pastaruosius metus, matėme, kad atsiranda vis daugiau homofobinių, ksenofobinių e, pareiškimų ir taip aštrėjo prasidėjus migracijos e, krizai. Mes, ES, turime laikyti savo principų, turėtume informavimo kampanijų daugiau renkti, aiškinti žmonėms e, tam, kad įvairių įvairius dalykus, kad išvengtume radikalėjimo visuomenėje. Dar noriu pakalbėti apie mm, du kitus dalykus. Mm, dvi grupės problemų, kurios turi atspindėti mm, tekste. Pone Kozlovska Radvieski minėjo e, Roma, Romų bendruomenė. Tai yra e, Europos Sąjungoje e, gyvenanti mažuma Ispanijoje yra labai daug Romų, bet 78 procentai Romų neturi darbo. Problema yra struktūrinė ir mes turime e, galvoti apie trumpalaikės ir ilgalaitės priemonės, taip pat informavimo kampanijas. E, ir Reikia šviesti pačius Romus taip pat, kad jie geriau suvoktų savo problemas ir galėtų, ir taip pat reikia mums suvokti jų problemas, kad būtų galima geriau padėkti, padėti tai bendruomeniai. Kitas dalykas e, - žmonės su negale, moteris konkrečiai su negale, nes jos kenčia nuo dvigubos diskriminacijos, jos gali net ir su trejopa diskriminacija susidurti ypač jeigu jos, pavyzdžiui, yra e, imigrantės ar priklauso tautinėms e, mažumoms. 50 e, procentų tokių moterų mažiau turi darbą. Ir jų dalyvavimas darbo rinkoje yra pirmasis žingsnis, kalbu apskritai apie neįgaliuosius žmonės. Ir taip pat reikia mažinti atotrukį tarp lyčių. Vėlgi reikia informacijos kamp kampanijų, kad būtų galima e, informuoti geriau visus, reikia geriau rinkti duomenis, kad galėtume geriau išanalizuoti e, direktyvos įgyvendinimą ir taip pat pasižiūrėti, kokie, kokios yra galimybės pagerinti direktyvos įgyvendinimą. Ačiū. Ačiū tau, ponas Šulce. Frau Vorsitzende, Frau Berichterstatter. Ačiū pirmininkė, gerbiama pranešėja, jau buvo kalbėta daug, taigi dabar e, pasistengsiu aš kalbėti trumpai. Visų pirma, ačiū pranešėjai už tokį puikiai subalansuotą pranešimą, kur paminėti patys svarbiausi dalykai. Mano nuomonė, čia daugiau galima dar dėmesio būtų skirti skaitmeninimui, e, skaitminiam pasauliui, nes tai e, yra irgi puikiai galimybė vyresniamžiaus žmonėms. E, Ta reikėtų e, plačiau, reikėtų kažkaip kitaip suformuluoti. 18 punkte bent jau vokiškoje dokumento versijoje viskas kažkaip labai neigiamai nušviesta. Pavyzdžiui, ir robotai gali padėti vyresnio amžiaus žmonėms e, ilgiau išlikti darbo rinkoje. Toliau duomenų rinkimas. Iš tikrųjų, dar reikėtų surinkti žymiai daugiau duomenų, bet tokius duomenis rinkti sunku, nes daugelis duomenų yra jautrus, asmeniniai. Taigi čia irgi reikėtų rasti tinkamą pusiausvyrą. Dar norėčiau paminėti ir keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais, kovojant su diskriminacija ES lygmenį. Man atrodo, tokie pavyzdžiai būtų čia tikrai be galo prasmingi. Ačiū. Ačiū visiems už pasisakymus. Norėčiau sužinoti, ar yra komisijos atstovų, kurie norėtų papildyti šią diskusiją. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Norime padėkoti taip pat ir pranešėjai už pranešimo projektą, kuris yra labai įdomus. E, Šią labai mums svarbia tema ir kurią mes investuojame daug. Kaip žinote, kalba apie, apie direktyvą. Na, apie jos vertinimą ir e, visi pasiūlymai, kurie pagerintų situaciją, yra sveikintini ir mes norėtume pakalbėti apie religinį aspektą. Ir čia išgirdome įvairių paaiškinimų dėl teismo praktikos. Jie mums padeda ir šioje srityje, rem, rem, kadangi galime remtis teismo jurisprudenciją. Komitetas turbūt žino, kad e, neįgaliųjų srityje mes e, rengėme European Accessibility Actą ir, aišku, apie šios dalykus daugiau aptarsime tuo met, kai diskusuosime dėl šios direktyvos. Na, tai tiek būtų, nenorėčiau gaišinti daugiau jūsų laiko. Ačiū. Na, pranešėja, galbūt nori tarti keletą žodžių diskusijos pabaigai. Ačiū pirmininkė. Jaučiuosi labai laiminga, nes iš tiesų visi dirbame kartu, rengdami šį pranešimą su šešėlinės pranešėjais, kitais kolegomis, žmonėmis, kurie masto labai panašiai e, apie šias problemas ir kurie nori, kad diskriminacija yra neprimtina ir e, netinka ES valstybės narėms. Todėl aš džiaugiuosi, kad galiu dirbti kartu su šešėliniais pranešėjais. Tiesiog keletas komentarų apie kai kurios dalykus, nes dar kalbėsime apie juos vėliau. Pirmiausia, dėl rekomendacijos rekomendacijų, kurios pateiktos pranešime, ir kitų, kurios bus pateiktos kaip per pakeitimus. Tai yra rekomendacijos. Pavyzdžiui, jeigu kalbama apie galimybės užtikrinti prieigą, užtikrinti žalos atlyginimą per kažkokias mokesnės lengvatas, tai yra rekomendacijos ir numatys tokias galimybės, kiti galbūt mm, tuo nepasinaudos dėja, tačiau tai yra valstybinarių rankose. Dėl klausimų, kuriuos iškėlė keli kolegos, pavyzdžiui, LGBTI šeimų narių. Raginimas valstybėms narėms toksai, ne, koks pateiktas, yra paimtas iš pagrindinių teisų agentūros dokumentų ir aptarsime, ką tai iš tikrųjų reiškia. Tai nereiškia, kad valstybės narės turi keisti savo konstitucijas dėl to, kas yra laikoma šeima. Žinoma, negaliu, negaliu nueiti taip toli. Tačiau dėl konkrečių apibrėžčių, dėl šeimų narių, tai yra tam tikrų pasiekmių, pavyzdžiui, jeigu tokios uh, šeimos narys e, patiria e, nelaimę darbe ar susirga, tai turi pasiekmių, todėl svarbu žinoti, kas yra tie šeimos nariai. Dėl duomenų ir tuo ir pabaigsiu. Dėl duomenų rinkimo taip. Turime ir ES lygmens agentūrų ir mes norime, kad jos rinktų duomenys, jos tai darys. Tačiau svarbu, kad kiekvienos valstybės narės lygmenių būtų renkami tokie duomenys, kad e, būtų matoma, kokia yra pažanga kovojant su diskriminacija, taip pat ir informuojant visuomenę ar įmantis kitų švietimo veiklos e, būdų. Taigi, ačiū visiems ir, dėkuoju, ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo su kolegomis. Ačiū. Terminas pakeitimams yra kovo trečia diena, vidurdienis. Pakeitimų svarstymas 22-23 kovo. Tvirtinimas užimtumo komitete balandžio 18-19 dienos. Toliau 11 klausimas pagal darbo tvarkę bendrosios rinkos strategiją. Čia yra pirmasis nuomonės projekto svarstymas. Nuomonė teikiama IMCO iniciatyvos pranešimui dėl bendrosios rinkos strategijos. Ir suteikiu žodį Ulrikiai Trebesijus. Ačiū, pirmininkė. bendroji rinka, jeigu jį teisingai sukūriama, e, duoda daug galimybių įmonėms, gyventojams, e, užtikrina e, paslaugų kapitalo, prekių judėjimo, taip pat ir darbo vietų kūrimą. Šioje nuomonėje aš bandžiau paminėti pačius svarbiausius dalykus užimtumo komitetui. Pastaruoju metu uh, Mes e, jau daug dirbame šioje srityje, yra parengta nuomonė dėl skaitmeninės bendrosios rinkos. Na, o aš kaip šios nuomonės autorė pabandžiau atsižvelgti tai, ką mes jau nuveikėme ir kalbėti apie tai, kur ES sukūrė tikrąją pridėtinę vertę, užtikrindama ekonomikos saugimą bei darbo vietų kūrimą valstybėse narėse kadangi žodžių skaičius dėje ribotas, tai e, negalėjau išsakyti visko, kas man svarbu. Dabar paminėsiu keletą svarbių dalykų pirmame, antrame, trečiame punktuose aš visų pirma bandžiau paaiškinti, kaip vystėsi bendroji rinka. Svarbu pažymėti, kad bendroji rinka suteikia daug galimybių, tačiau vis dar yra tokių sričių, kur reikia didesnės pažangos tam, kad būtų galima išnaudoti visą bendrosios rinkos potencialą, kuriant darbo vietas. Trečiame, ketvirtame ir šeštame punktuose aš nurodžiau, kad nors ir svarbu gilinti bendrąją rinką, išnaudoti visas jos galimybes, bet taip pat būtina užtikrinti, kad bus tinkamų priemonių, e, jeigu bus nesilaikoma standartų. Penktame punkte aš kalbu apie tai, kad būtina sukurti tinkamus teisės aktus E, kurie padėtų lengviau kurti e, darbo vietas pagal skaitmeninę darbo tvarkę. E, svarbu, kad vystytųsi ir MVI, nes jos taip pat gali kurti darbo vietas. Dėl dabartinių mechanizmų juos reikia patobulinti tam, kad ir jie pasitarnautų naujų darbo vietų kūrimui. 7, 8, 9 punktuose aš ieškojau galimybių kaip iš užimtumo ir socialinių aspektų būtų galima pagerinti bendrąją rinką. Aš išvardinau priemonės, kurios gali būti taikomos tam tikrose sritise, pavyzdžiui, paslaugų sektorija. Yra būtina apibriežti paslaugų sektorių, kur galima teikti naujas paslaugas, pavyzdžiui, paslaugos įmonėms arba statybų sektorija. Toliau aš kalbu apie tai, kaip būtų galima paspartinti profesinių kvalifikacijų pripažinimo procedūras. Na ir galiausiai aš raginu komisiją, taip pat ir valstybės narės, e, paremti darbo vietų kūrimą, imantis tinkamų priemonių tam, kad būtų išlaikyti dabartiniai standartai. Kadangi, kaip jau sakiau, e, žodžių skaičius buvo ribotas, aš negalėjau e, dar daugiau aspektų minėti šioje nuomonėje. Laukiu pakeitimų. Tikiuosi, kad su šešėliniais pranešėjais e, mums pavyks suformuoti aiškę tikslę nuomonę. Aš ir šiandien, ir per ateinančias savaitės uh, E, mielai esu pasirengusi diskutuoti su šešėliniais pranešėjais ir su kitais kolegomis. Ačiū. Dėkoju EPP frakcijos e, atstovės Deidir Klūnė nėra salė, ar kas nors pasisakys vietoj jos, jeigu ne, SND frakcijos vardu Marija Arena, prašom. Si, euh, madame la présidente, merci. Dėkoju, gerbiama pirmininkė, dėkoju pranešėjai už jos e, nuomonę kuri įveda darbuotojo savoką į pranešimą, kurį rengė um, mūsų komitetas ir mm, vidaus rinkos komitetas ir pranešime buvo pamirštas žodis darbuotojas. Man atrodo, kad dabar um, ta klaida atitaisyta ir kalbam apie darbą ir apie darbuotojus. E, dėkoju už tai, kad numatyta daug galimybių pateikti pakeitimams, nes e, aišku, žinome, kad negalime labai plėsti savo nuomonėje pagal taisyklės, bet kai ką reikėtų patikslinti. Pavyzdžiui, e, konstatuojamosiose dalyse mes turėtume siekti išvengti minties, kad šiandieną krize Europoje kilus yra dėl to, kad nebaigta kurti bendroji rinka Mes e, turime prisiminti 2008, 2008 metų krizę, nes dažnai apie ją pamirštama. Dėl to e, ta krizė ekonominė Europoje šiandieną tebesitęsia, būtent dėl 2008 metų ir nereikėtų kalbėti apie bendrąją rinką kaip e, krizės priežasti, reikia galvoti, kaip ją gilinti. Kitas dalykas E, nedarbo lygis Europos Sąjungoje šiandieną, bet taip pat reikia kalbėti ir apie skurdo, skurdžiai gyvenančių žmonių e, skaičių. Ir reikia taip pat galvoti, kaip pasinaudoti vidaus rinkos galimybėmis ir kurti darbo vietas, kokybiškas darbo vietas, užtikrinančias atlyginimą. Gerai, ir aš e, apie tai pateiksiu savo pakeitimų. E, Taip pat e, socialinės konvergencijos dėka mes galėsime pagerinti vidaus rinkos funkcionavimą. Šiandieną matome skirtumus tiek e, darbo socialinėje aplinkos saugos sityse ir e, kalbama taip pat apie skirtumus mokesčių, reikėtų apie visą tai kalbėti ir kalbėti apie tai, kaip pasinaudoti galimybėmis. Uh, E, pateiksime pakeitimų, kurie patikslins kai kuriuos kitokius dalykus, pavyzdžiui, kad mes pasisakome už kokybiškas darbo vietas ir tvarų vystimasi. E, dėl administracinio supaprasimo per refit veiksmus mes norime užtikrinti socialinę apsaugą, teisės į sveikatos apsaugą. Mes norėtume, kad būtų stiprinamos e, normos, o kad nebūtų kuriamos kliūtys vidaus rinkoje. E, dar labai svarbus dalykas, vidaus rinka turi organizuota taip, kad būtų galima kovoti prieš nesažiningą konkurenciją ir mes e, reikalaujama, kad būtų kalbama apie teisingą judumą, kuri užtikrins, kad bus gerbiamos darbuotojų teisės. Taigi tiek mūsų pastabų dėl e, pranešimo, dėl nuomonės ir mes konstruktyviai sieksime prisidėti prie jos. Ačiū. E, Madam Harkin. Ačiū, ponia Harkin. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau kalbėti kolegos vardu, kurios negalėjo čia atvykti šiandien. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už labai gerą nuomonės projektą. E, ji teigia, kad aš pritariu pranešėjai, dėl daugelio dalykų aš visiškai sutinku, kad kliūtis verslui tarp valstybinių mastų ES yra kliūtis darbo vietų kūrimui ir augimui. Aš visiškai sutinku, kad skaitmeninė rinka suteiks galimybių ir iššūkių, kuriuos reikia spręsti tam, kad galėtume užtikrinti, kad Europa panaudotų skaitmeninės bendrosios rinkos potencialą. Ir visiškai sutinku, kad bendros rinkos strategija turi būti naudojama, kuriant geresnę verslo aplinką MVI. Džiaugiuosi, kad pranešė numato prioritetą vidaus rinkai, paslaugų rinkai ir e, siekia panaikinti kliūtis paslaugų sektorijoje. Mes suprantame, kad potencialas čia ne tik pageris pasirinkimą vartotojams ir sumažins kainas, tai sustiprins ir darbo vietų kūrimo procesą. Tačiau trūksta didesnio dėmesio tam, ką galima būtų padaryti konkrečiai kad būtų stiprinama verslo aplinka MVI ir taip sustiprinti darbo vietų kūrimo procesą. Supaprastinti reikalavimus, geriau pa, pa, palengvinti prieinamumą prie finansų, sumažinti administracinius reikalavimus. Pavyzdžiui, sukuriant vieną bendrą skaitinę platformą MVI yra tos iniciatyvos, kurių reikalauja MVI. Aš pateiksiu keletą pakeitimų šią prasme. Aš džiaugiuosi kad e, pranešėja mini skaitinius įgūdžius kaip iššūkį. Aš norėčiau, kad daugiau dėmesio skiriama būtų skaitiniams įgūdžiams ir čia pateiksiu taip pat pakeitimų. Apskritai, man atrodo, nuomonės projektas yra geras. Tai yra gera išeitinė pozicija mūsų tolesniems diskusijams ir lauksiu tolesnio darbo rengiant šią nuomonę. Uh, Ačiū. Nematau Paloma Lopes, GUE atstovės niekas jos nepavadojo. Toliau žalieji. Pane Lambert, prašom. Ačiū. Kaip ir kiti, aš suprantu, kad, kad sunku viskas talpinti į devynias trumpas dalis. Tačiau norėtume paminėti keletą dalykų. Vienas dalykas tai yra bendradarbiavimo ekonomika. O tai, tai yra platesnė prasme turėtume tai analizuoti kaip komitetas ir nors čia yra galimybių, mes taip pat turime būti atsargus, kad, kad tai taip pat dėrėtų ir su socialinė apsauga ir mokesčiais Būtent tai norėtume paminėti. Kai kas kalbėjo apie kokybės aspektus, juos reikėtų sustiprinti. Kalbant apie paslaugų sektorių, tai turime problemą dėl to, kad nekalbėtume, nereikėtų apie tai kalbėti taip pat apie viešai sektorių. Reikia aiškiai pasakyti, apie ką čia kalba. Apie ką čia kalba. Kaip suprantu, komisija nori paspartinti gairių susijusių su bendradarbiavimo ekonomika rengimą. Galbūt reikėtų panalizuoti šias galimybės ir taip pat reikėtų išplėtoti mintis e, apie statybų sektorių. Tai yra dar viena problema, kurią reikėtų paminėti. Toliau klausimai. Pakartosiu dar reikia žiūrėti, kur čia daro socialinės ir mokesnės sistemos, kal, kai kalbame apie parasybinius aspektus. Reikia, kad visą tai atitiktų augimo potencialą, potencialą. Tačiau aš pritariu ir kitų kolegų išsakytams mintims. Ir pabandysime, kad pakeitimų nebūtų per daug, kad neparengtume galiausiai ištisos knygos, ištiso tomo. You, uh, Ačiū, pana Nagija, FDD šešėlinė pranešėja. Grazie, prezident. Ačiū, pirmininkė. Ačiū kolegijai už šį pirminį darbinį dokumentą. Be abejo, mes pateiksime pakeitimų, bandydami atsižvelgti į tai, kad žodžių skaičius labai ribotas, o daug ką galima pasakyti. Noriu pasakyti, kad ES bando sukurti tą, kas turėjo būti padaryta prieš daugelį metų. Mes vėluojame. Kol kas e, bendroji rinka dar nėra pilnai sukurta, ji nėra pakankamai veiksminga tam, kad būtų galima atlaikyti tą spaudimą, kurį patiriame iš sparčiai besivystančių kitų šalių. Taigi mes vėluojame, nes mes nesukūrėme pagrindo, ant kurio galėtumėm konstruoti bendrąją rinką. Pavyzdžiui, nėra vienodų mokesčių arba nėra vienodų darbo sąlygų visiems. Šioje rinkoje, bendroje rinkoje yra labai daug skirtumų ir ji kol kas labai nežymiai išnaudoja savo potencialą. Tai nepadeda Europai atsilaikyti prieš spaudimą iš užsienio. Štai, pavyzdžiui, socialinio dempingo problema. Pavyzdžiui, Kinija vystosi labai sparčiai ir e, kokį poveikį tai gali padaryti, pavyzdžiui, Europos tekstilės pramoniai. Taip pat e, bendroje rinkoje nėra vienodos mokesčių sistemos, bendrų mokesčių, kurie e, leistų valstybėms narėms vystytis vienodai. Bendroji rinka vis dar yra labai smarkiai susiskaldžiusi, fragmentuota. Aš e, tikrai esu įstikinusi, kad bendroji rinka reikalinga, būtina, bet ji neturi patikimo solidaus pagrindo. Ir būtent dėl to yra daug įvairių problemų. Galbūt prieš keletą metų būtų reikėję gyvendinti solidesnį projektą, uh, E, sukurti solidesnius pagrindus bendrai rinkai. Reikėtų bendrosios ekonomikos bendrų taisyklių. Ir galbūt reikėtų bendros valiutos, kuri būtų teisinga valiuta. Taip pat turi būti užtikrintas ir sąžiningas e, darbuotojų judėjimas, nesukuriant didesnio socialinio dempingo. bendroji rinka nėra žlugusi, yra tiesiog problemų. Ir yra tokių dalykų, kurias tikrai būtų galima kritikuoti. Vizoto? Ačiū, ar ponas Dominik e, kalbės ponios Vizoto vardu? Taip, ponia pirmininkė, ačiū. Trumpai noriu pranešti jūs, jums ponios Vizoto nuomonę. Tai prašo atsiprašyti, kad nedalyvauja dėl šios strategijos bendrai rinkai. Smagu, 2000-aisiais Lisabonos strategija paskelbė, kad 10 metais Europos rinka taps konkurencingiausia ir dinamiškiausia pasaulio rinka. Dabar 2016 metai ir mūsų jaunoliai ir tėvai neturi darbo. Įmonės užsidarnėja, kadangi jos nepakelia kon konkurencijos dėl dėlių mokesčių e, ir netinkamos valiutos euro. Reikia baigti šią sterilę propagandą ir visas šias strategijas. Varsybės turi tapti protagonistėmis ir e, imtis pačiom, pačios rūpinti savo pramonę, savo amatininkais ir savo darbuotojais. Ir e, noriu pasakyti, e, bendra rinka galbūt buvo e, žaidimas, kurį galėjo žaisti 8, tačiau 28 valstybėms narėms stojimus įdaryti, tai tapo per daug komplikuota ir neįmanoma. Ačiū. Thank you, and... Ačiū. Ir paskutinis žodis. Tai buvo, parla... tai pirmiausia, parlamento nariai pasakys pirmiausia poną Šulcą, po to pranešė. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti kolegai Marta už tai, kad jis paminėjo eurą, nes šiaip tai būčiau pagal, pagalvojęs, kad jis kalba apie Šiaurės Koreją. Aš nesu šešėlinis pranešėjas bet tarsi keletą žodžių dėl e, bendrosios ekonomikos arba pasidalėjamosios ekonomikos shared economy. E, Pranešėja apie tai užsiminė ir e, aišku, kodėl ji negalėjo plėstis. Taigi, Aš manau, kad tokia ekonomika gali sukurti daug darbo vietų. Apskritai manau, kad makro, makroekonomika gali būti veiksmingesnė ir ji gali aukti. Pavyzdžiui, Uber arba Airbnb pavyzdžiai, e, kaip e, iš individualios veiklos išsivysto ištisos įmonės. Bet aišku, čia svarbu pagalvoti ir apie darbuotojų saugą bei kitus aspektus. Reikia skatinti e, vertės sukūrimą makroekonomikoje. Toliau reindustrializavimas sudėtingų techninių prekių gaminimas Europoje E, yra palankus, nes sukuriama ilga e, pridėtinės vertės grandinė, jei traukiant ir tiekėjus, tokiems produktams reikia ir pardavimo rinkos, reikia vartotojų, kurie tokius produktus įsigytų, o ne vien tik, pažiūrėjau, norėtų sinomoti, norėtų nuomotis šią e, vertės kūrimo grandinę reikėtų išsaugoti. E, produkto sukūrimas yra sudėtingas dalykas, jis e, įtraukia daugiau darbuotojų, negu kad paslaugos sukūrimas. Tai yra puikus verslo modelis pelnui gauti. Taip pat svarbu, kad uh, E, dinktų pilkoji ekonomika, kad čia irgi galiotų mm, teisiniai standartai. Manau, kad tai taip pat turėtų būti paminėta šiame pranešime. Ačiū. Pone Trebezijų, žodis Jums. Dėkoju. Aš visų pirma norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už tai, kad jie taip išsamei pakomentavo mano pirmąjį pranešimą. Be abejo, mes turime atsižvelgti į E, ne vien tik tais į e, darbdavių interesus, bet ir į darbuotojų interesus. Labai ačiū už jūsų pasiūlymus. Taip pat labai svarbu, kad nebūtų sukurta pernelik daug taisyklių. Reikia nepamiršti subsidiarumo principo, kalbant apie bendrus mokesčius, vienodus mokesčius. Nemanau, kad reikia įti pernelik uh, toli ir iš vanelės su vandeniu išpilti ir vaiką. Aš laukiu konkrečių pakeitimų iš jūsų pusės ir tikiuosi, kad mm, kartu su jumis parengsiu gerą subalansuotą pranešimą. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū už šį darbą, už pasisakymus. Terminas pakeitimams yra vasario 23, 12 valanda. Balsavimas užimtumo komitete kovo 22-23 dienomis, o balsavimas IMKO komitete numatytas balandžio 21 dieną. Toliau pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo, 12 60 metų kovo 8 dienos tarybos direktyvos, e, tokios ir tokios gyvenančios, patikslinta Business Europe, UEPME, CEP ir ETUK sudaryta bendrai sustarimą dėl vaiko priežiūros atostogų. Ir pirmiausia žodis pranešėjai, kuri pristatys e, šią problematiką. Taigi prašom, ponia Arena. Merci beaucoup. Euh, alors, comme vous... Dėkuoju. Kaip jūs pirmininkė minėjote, e, vaiko priežios atostogos yra susijusios su direktyva, tai yra direktyva kuris svarstamas su socialiniais partneriais ir jos tikslas kovoti su e, moterų diskriminavimu darbe. Ką tik tai kalbėjome apie moterų diskriminavimą, iš tikrųjų darbe jos tebėra diskriminuojamos ir diskriminacija e, reiškėsi įvairiomis formomis. Reikia e, taip pat siekti geriau subalansuoti privatų ir profesinį gyvenimą ir geriau paskirstyti vaidmenis tarp tėvų, motinų, porų, e, turiu galvoje darbą namuose e, ir vaikų priežiūrą. Eurofondas mums pateikė e, tyrimą, kuris sako, kad direktyva iš dalies yra nenusisekusi dėl to, kas susijęs su tėvų vaidmenų pasiskirstimu. 2,7 procentai tik tai vyrų ima vaiko priežios atostogas ir reikia geriau siekti, kad būtų tie vaidmenys paskirstyti ir šiandieną e, Europoje, galvojant apie e, įvairovę valstybėse narėse, yra labai dideli skirtumai, tačiau nežiūrint to labai nedaug vaiko priežiūros atostogų ima tėvų. E, kalbama apie labai aišku ryšį tarp atlygį, atlyginimą, kuris mokamas per e, vaiko priežiūros atostogas ir motinystės atostogas ir reikia atitinkamai e, siekti pakoreguoti šią direktyvą. Direktyva dėl vaiko priežiūros atostogų susijusi yra su vyrų ir moterų lygybė. Mes turime dirbti su moterų reikalų komitetu šiuo klausimu. Taip pat e, dėl šio pranešimo gavome 201 pakeitimą 14 sausio buvo terminas pateikti pakeitimams ir e, labai daug temų minima pakeitimuose. Pirmiausiai, perkeliamumas e, vaiko priežios atostogų. Skirtingose valstybėse narėse egzistuoja skirtingos sistemos ir kyla klausimų dėl perkeliamumo, kai kalbama apie E, taip sakant, labiau tradicinės šalis dėl moterų ir vyrų ir e, moterų vaidmenų, tai tarsi moteris e, verč, yra priversta tradicinio vaidmens laikytis, o jeigu pasižiūrėsime į. Mm, E, Skandinavijos šalis, tai tam tikros perkeliamumo nuostatos siekia užtikrinti geresnį vaidmenų pasiskaisimą ir lygybę tarp moterų ir vyrų. Mes turėtume E, netrukdytis valstybėms savo modelį kurti toliau, kuris mums atrodo yra sektinas ir labai, labai įdomus. Trečia grupė pakeitimų yra susijusi su atlygiu per vaiko priežios atostogos. Eurofondas mums sakė, kad labai svarbu mokėti atlyginimą per tas ataskaitas socialiniai partneriai E, turi pasižiūrėti, kiek atlygis, e, kokio, pavyzdžiui, ligmens ir kokiu laikotarpiu galima e, mokėti atlyginimą. Tai yra labai svarbus dalykai, reikia geriau paskirsti viską. Tre, kitas dalykas yra trukmė vaiko priežios atostogų ir trukmė susijusi su vaiko amžiumi, ar pavyzdžiui e, vaiko priežios atostogos e, nebegalima imti, kai vaikui yra aštuoni metai, ar jam jis nebeturi, pavyzdžiui, jokių kokių nors, kokių nors poreikių paauglystėje, galbūt e, reikėtų vaikui didesnio tuo metu tėvų dėmesio. Taigi trukmė vaiko priežios atostogų ir vaiko amžius. E, su tuo susiję pakeitimai. Taip pat pakeitimų yra, kurie susiję su pusiausvėlio tarp privataus ir profesinio gyvenimo ir e, peržios nuostata šios direktyvos. Kaip aš sakiau, 201 pakeitimas yra pateiktas, mes e, bandome parengti 101 kompromisą. Aš dėkoju uh, E, šešėliams panešėjams, kurie pateikė pakeitimus ir e, tuo pačiu siekė kompromisų. Mes e, tris numatėme susitikimus su šešėlės panešėjams 25 vasario, 1 ir 8 kovo ir sieksime sustarti dėl kompromisų. Labai ačiū už visą iki šiol atliktą darbą. Mes pasistengsime rasti pusiausvyrą, e, bet taip pat e, nepamiršti tikslų ir interesų, kurių siekėme kova su diskriminavimu ir geriau užtikrinti pusiausvyrą tarp e, abiejų tėvų vaidmens. Dėkuoju. Dabar ponas Hekmanas, EPP, šešėlis panašėjas. Ačiū. Pirminkė, kolegos. Jeigu pasižiūrėsime į pakeitimus dėl šio pranešimo, tai pamatysime, kad kai kurie iškrenta iš konteksto ar išsiskiria iš konteksto e, ir kai kas kartojasi pranešėja, ką tik tai paminėjo kai kurias e, problemas. Yra e, nemažai pastabų dėl perkeliamumo tėvystės atostogų. Kalbėsiu atvirai, aš visiškai suprantu ketinimus kolegų, kurie pateikė e, pakeitimus e, ir kurie kalba apie tai, kad trūksta galimybių perkelti atostogas, bet tuo pačiu bijau, kad toks pasiūlymas gali sulaukti neigiamų pasiekmių. E, pirmiausiai tai gali e, neigiamai atsliepti tiems, e, kurie mums yra svarbiausi. Ir mes turime kelti klausimą, kas mums yra svarbiausia, ko mes norime šią direktyvą pasiekti. Ar ilgiausio atostogų įmanomo laikotarpio, ar užtikrinti pusiausvyrą šeimoje. Uh, užtikrinant, kad e, tiek tėvas, tiek motina vienodai rūpintųsi vaiku. Manau, kad tai, kad nėra pakankamai perkeliamumo e, galimybių, jeigu perkeliamumas būtų įdėktas, tai daugiau tėvų pasinaudos galimybę išeiti vaiko priežiūros atostogų. Tačiau, nežiūrint to, aš manau, kad tas mechanizmas reikštų, jog daugeliu atveju uh, šios atostogos gali e, pakengti vaikui jauniausiam šeimos nariui. Man atrodo, kad galima padaryti e, dar kur kas daugiau, skatinant e, vaiko priežios atostogas, kad skatinti tėvus imtis tų atostogų. Ir taip pat e, reikia galvoti, kaip nepakengti jauniausiams šeimos nariams. Man regis reikėtų mąstyti apie lankstesnį mechanizmą, kuris leistų pačiai šeimai apsispręsti. Dėl, apspręsti dėl to, koks būtų teisingas e, pasirinkimas. Ar, pavyzdžiui, tik motina turėtų imti tokias atostogas, ar abu tėvai. E, E, Deja, negaliu pritarti minčiai dėl to, kad už vaiko priežios atostogas turi būti mokamas e, visas atlyginimas. Nepaprastai būtų sunku įgyvendinti tokį pasirinkimą. Turime būti pragmatiški. E, jeigu pasižiūrėsime į realias situacijas, į neštumo ir gimdymo direktyvos peržiūrą, ar tai būtų realistiška, ar ne atsirastų papildomos naštos ir taip jau daug problemų turintiems biudžetams. Aš pateiksiu Jums e, pavyzdžių iš Lenkijos apie sprendimus. E, šešis mėnesius e, Lenkijoje mokama už neštumo ir gimdymo atostogas. Po to šešis mėnesius galima išeiti vaiko priežiūros atostogų ir mokama 60 procentų tėvo, tėvų atlyginimo nuo 60 iki 80 procentų. Manau, kad tas e, sprendimas e, veikia visai neblogai ir tai galėtų būti pažangus pavyzdys. E, kitais pakeitimais bandom atkreipti dėmesį į terminus. Aš manau, kad turime suvaidinti savo vaidmenį, siekti suderinti terminologiją ir ne vis, juk ne visos šalys e, skiria e, neštumo ir gimdymo, tėvystės, vaiko priežiūros atostogas. Dėl to mums e, pasunkėja gyvenimas. Aš e, labai džiaugiuosi ir tuo, kad kalbama apie grįžimą į darbą po vaiko priežiūros atostogų. Kai tėvai grįžta į darbo rinką, Tai e, yra laikas, kai tiek abiems tėvams, tiek vaikui reikia ypatingo dėmesio ir apsaugos. Aš visiškai su tuo sutinku. Mano nuomonė, e, pranešime kalbama apie pačius svarbiausius, aktualiausius dalykus ir tikiuosi, kad su pranešėjai mums pavyks gerai bendradarbiauti ir su šešėliniais pranešėjais e, rasime kompromisų ir kad e, rezultatas bus tikrai tinkamas ir neblogas. Ačiū. Thank you, Ačiū, ponas Gerikė, EKR šešėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš norėčiau padėkoti kolegiai Arena už šį e, pranešimą apie vaiko priežiūros atostogas ir dar kartą noriu e, pabrėžti, vaiko priežiūros atostogos iš tikrųjų nėra atostogos. Aš pats esu ar penkių ar septynių vaikų tėvas ir e, ne vienerius metus pats tuos vaikus prižiūrėjau. Vaikų auklėjimas yra e, didžiulis darbas. Taigi, vaiko priežiūros atostogos iš tikrųjų nėra atostogos, tai yra sunkus darbas. Ir jeigu vaiko priežiūra bus laikoma atostogomis, pirmininkė, gal galite pradėti iš naujo, kilo techninių ver... E, problemų su vertimu. Gal galite dar kartą pradėti iš naujo. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos ir kolegės, aš noriu padėkoti kolegiai Arena už patiktą pranešimą. In French. Panašu, kad kilo problemų su vertimu į prancūzų kalbą. Do we have French interpretation? Yes. Ar jau dabar girdisi vertimas į prancūzų kalbą? Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū pirmininkė. Me? Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Klappt es jetzt? Ačiū pirmininkė, ar dabar viskas tvarkoj? Pirmininkė, dar nežinome, galbūt iškila techninė problema. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. E, technikai šiuo metu e, e, tikrina situaciją, palaukime truputėlį. Then we go for the French interpretation. Panašu, kad techninės problemos išspręstos. Taigi dar kartą prašom, ponas Gerke. Kągi, pradėsiu ketvirtą kartą iš naujo. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos ir kolegės. Aš norėčiau padėkoti e, kolegijai Arena už pranešimą apie vaiko priežiūros atostogas ir dar kartą noriu pabrėžti, vaiko priežiūra nėra atostogos tevams. Jeigu vaiko priežiūra ir toliau bus laikoma atostogomis, tai nedaugiau kaip 5 procentai e, vyrų tėvų eis į vaiko priežiūros e, atostogas. Aš septynių vaikų tėvas dešimt metų prižiūrėjau vaikus. Vaikų auklėjimas yra sunkus darbas. E, Auklėtojoms, mokytojoms už tokį darbą yra mokama. Taigi vaiko priežiūra nėra atostogos. Išbraukime šį žodį. E, Vokietijoje jau daug metų niekas nekalba apie vaiko priežiūros atostogas. Tai nėra atostogos tėvams. Aš taip pat uh, noriu pasidžiaugti tuo, kad Europos komisija pažadėjo e, siekti pažangos dėl motinystės atostogų e, direktyvos. Aš nuo pat kadencijos pradžios sakiau, kad reikia naujos pradžios ir kėliau už tai kokius reikalavimus. Visų pirma, reikia sustarti dėl bendruo apibrieščių. Taip pat mes turime e, susitaikyti su to, kad sistemos labai skiriasi. Reikia tinkamos formuluotės dėl motinos apsaugos. Antra, dėl motinos apsaugos direktyvos. Jeigu ši direktyva yra perduota į užimtumo generalinį direktoratą, tai direktyva e, silpninama. Trečia, mes turime išnaudoti galimybę palaikyti dialogą su socialiniais partneriais. Galbūt jie turi naujų idėjų dėl motinų e, apsaugos direktyvos. Taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, ar e, kalbant apie tą vaiko priežiūros E, motinystės direktyvą, galbūt čia reikėtų kaip teisinį pagrindą pasirinkti 152 straipsnį. Taip pat reikėtų sutrumpinti e, procedūras, e, bet užtikrinti, kad Europos parlamentas neliktų nuo šalyje. Ir tikrai tikiuosi, kad bus žengtas gerai apgalvotas žingsnis į priekį. Ačiū. Harkin, e... Ačiū ponia Harkin, Aldė Šešilinė pranešėja. Ačiū. Dėkoju pranešėjai. Aš visiškai sutinku su jūsų rezumė dėl tų keturių sričių, e, kurias reikia atsižvelgti šiame pranešime. Dėl Aldė pranešimų pakeitimų. Tai pirmiausia, perkeliamumo klausimas. Pagal dešimtųjų metų direktyvą visi darbuotojai turi teisę gauti keturių mėnesių apmokamas atostogas, vienas mėnuo iš jų yra neperkeliamas. Mums, manau, kad svarbu, kad tėvai dalyvautų taip pat, paimant vaikų atostogas ir tai prisideda prie asmenio ir profesinio gyvenimo balanso. Aš girdžiu, ką sako kolegos iš APP ir aš manau, kad turime būti atidus ir nesužalotume gerų nacionalinių sistemų. Taip reikia suderinto minimalaus suderintos minimalios Europos Sąjungos sistemos, ją reikia įdėkti ir čia reikia siekti delikataus, subtilaus balanso. Manau, kad mums pavyks pasiekti čia gerų rezultatų. Manau, kad pagrindinė problema čia yra, na, iš tikrųjų yra dvi, kurias turėtų išspręsti šis teisės aktas. Pirmiausia, lyčių lygybė ir sąžiningas e, šeiminių užduočių pasidalėjimas tarp vyrų ir moterų. Arba geresnis e, šeiminio ir profesinio gyvenimo subalansavimas ar didesnis moterų dalyvavimas darbe. 75 procentų tikslas pagal 20 metų strategiją pasiektas vyrų atžvilgių 14 metais, tačiau moterų dalyvavimas yra vis dar 63 procentai, o subalansuotas šeiminės atostogos ar vaikų priežiūros e, galimybės yra svarbios politikos priemonės, kad spręstume šią problemą. Dėl atlyginimo už šias atostogas kompensacijų. Tai svarbu, nes viena vertus mes negalime sakyti, kad norime, kad viskas būtų lankstu ir nenorime labai griežtų taisyklių dėl neperkeliamų, o po to tuo pat metu kita ranka padaryti šias atostogas nepatrauklės tėvams. Taigi kompensacijos galėtų svaidinti vaidmenį, tačiau lankstumas, e, vaiko priežiūros įstaigų lankstumas ir tai, kad tėvai kartais bijosi būti izoliuoti, kai jie pagaliau grįš į darbo rinką, tai yra problema taip pat, visa tai prisėda prie to, ar tėvai, ypač vyrai, pasima atostogas vaikams varžėti ar ne. Atlyginimo e, problematika taip pat galėtų būti paskata e, kompensuojant atlyginimo netekimą bent tam tikrą procentą. Na, pranešėja sako, kad jis, ta kompensacija turėtų būti pagrista vidutinė ES motinysės atostogų dydžio suma. Manau, kad čia reikėtų ieškoti kažkokio kompromiso. Na ir toliau, kolega iš APP pasakyčiau, motinystės, tėvystės ir tėvų atostogų, tos trys sistemos, jų trijų integravimas yra svarbus suderinamumui, nuoseklumui ir tai tinka pranešimui, pranešimo raginimui E, nuosekliai peržiūrėti įvairias sistemas, kad juos ko labiau dėrėti. Ir tikiuosi dirbti kartu su šiandien pranešėjais. Toliau, ačiū. Okay, uh, thank you. Then... Ačiū. Uh, Pana Pimenta Lopes, GUE frakcija, prašom. Sí, el, el ponente no está y no me ha, no me ha podido pasar. Pranešėjo nėra ir jisai paprašė manęs per. Aš neturiu jokių uh, pastabų dėl jo pozicijos, bet aš taip pat rengiau uh, pakeitimus ir galbūt vėliau pristatysiu. Thank you. Uh, we'll give Monika Vana. Is Monika Vana here from the Greens? No. Ar uh, ponios Vanos iš uh, Žalių nėra? O tada Laura G. Ji atrodo visuomet būna posėdžiuose FDD atstovė. Taip, iš tikrųjų, nusipelnau prizą. Aš uh, noriu uh, pritarti tam dokumentui, kurį pateikė kolegė Marija Reina. E, jie savo pranešime kalba apie direktyvos įgyvendimą, bet, pažiūrėjau, mano šalis, Italija, šia e, prasme šiek tiek atsilieka. Egzistuoja spraga teisės aktuose, direktyva ne, neįgyvendinama, o taip pat trūksta ir vizijos. Dažnai, kalbant apie e, šią direktyvą, išreiškiama kritikos. Iš tikrųjų, reikia diskusijos, bet dar labiau reikia konkrečių atsakymų. Mes pateikėme pakeitimų, jie skamba gana konkrečiai. Mums, pažiūrėjau, labai svarbi direktyvos taikymos rytis. Direktyva turėtų būti taikoma tiek viešame, tiek ir privačiame sektoriuose, tam, kad būtų galima apsaugoti e, tuos darbuotojus, kurie dirba ir viešame, ir privačiame sektoriuje. Dabar vis dar yra daug problemų. Taip pat, e, pavyzdžiui, Įsivaizduokime tokią situaciją, kad asmo išeina ilgam laikui vaiko priežiūros atostogų. Pavyzdžiui, kol vaikui sukanka 12 metų, e, tai e, toks asmo vėliau sugrįžęs į darbo rinką e, tikrai gali atsidurti labai nepalankioje situacijoje. Aišku, vaiko priežiūros atostogos nėra, atostogos tikrai to žodžio prasme, tai aišku, nėra ir lyga. Tai nėra nei lyga, nei atostogos, reikia rasti kažkokią aukso viduriuką. Bet kokia atveju, jeigu asmo grįžti į darbo rinką po ilgo laiko tarpio, e, reikia užtikrinti, kad tas grįžimas į darbo rinką būtų sklandus. Ypač dažnai e, vyrai nenori e, eiti vaiko priežiūros atostogų, nes bijo, kad paskui jiems bus sunku grįžti, grįžti darbinį pasaulį. Bent jau pavyzdžiui Italijoje tikrai e, būtent yra toks mentalitetas ir dėl to, ko gero, e, dar tik tais pačios užuomasgos įgyvendinant šią direktyvą Italijoje. Kaip vaiko priežiūros atostogas būtų galima e, suteikti ir tiems asmenims, kurie įsivaikina. E, tokie asmenys irgi turėtų būti apsaugoti. Pavyzdžiui, per pirmuosius e, trejus vaiko gyvenimo metus jau yra duomenų, kad E, Europa sensta, gimstamumo lygis itin žemas. Kodėl? Ogi todėl, kad tėvai nenori turėti vaikų dėl socialinių, ekonominių sąlygų. E, tos ekonominės socialinės sąlygos neskatina žmonių gimdyti vaikus. Taigi reikia kažkokių tai priemonių, kurios skatintų gimstamumą. Dar noriu pakartoti kad reikėtų atlikti tyrimą, kaip direktyva yra taikoma įvairiose valstybėse narėse. Statistiniai duomenys neskleidžia daug įvairių faktorių. Tikrai norėčiau, kad būtų atliktas išsamus tyrimas, kaip ši direktyva įgyvendinama įvairiose valstybėse narėse, nes e, kol kas iš tikrųjų dar yra tam tikras teisinis vakumas, jis gana didelis ir kelia susirūpinimą. Ačiū. Žuelmėlė, prašom. Merci, Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę. Kalbame apie e, vaiko priežios atostogas, neštumo ir gimdymo, tėvystės atostogas. Viskas yra labai sudėtinga, bet viskas yra susijęs su tuo, kad e, abu tėvai, kurie dirba, rūpinasi vaikų šeimoje. Ir e, dėl keistų dalykų moteris yra verčiama dirbti, jeigu pasižiūrėsime, pavyzdžiui, Prancūziją, bet moteris sunkiai gali rasti e, darbą, e, didelis e, nedarbas ir kartais du žmonės dirbdami uždirba tiek, kiek prieš dešimt metų viena šeima. Ir manau, kad viskas priklauso šiaip nuo pačių valstybių narių ir jų priemonių. Mes e, matome, kad e, moteris e, turi dirbti, neaišku, kiek miegojusi ji turi eiti į darbą, bet reikia jai suteikti galimybę išeiti atostogų ir nereikėtų primetinėti kažkokių e, kvotų, kas turi imti atostogas motina, tėvas ar panašiai. Visa tai yra įtakota ideologijos ir aš Nežinau, ar mes nepradėsime greitai kalbėti apie e, dirbtinas gimda, dirbtinės gimdas e, vyrams. Mes turime išlaikyti subsidiarumo principą. E, galbūt reikia ES direktyvos, bet mes turime iš, e, suvokti, kad egzistuoja skirtingos socialinės apsaugos sistemos kad e, negalima tikėtis, kad viskas gali būti vienoda visose 28 valstybėse narise. Reikia nepamiršti e, subsidiarumo principo dėl e, atlygio, o dėl trukmės e, daug kas priklauso nuo išsilavinimo. Mes žinome, kad moterys e, išsilavinusios gali e, greitai grįžti į darbo rinką. E, ir kartais yra problemų grįžti į darbo rinką, bet reikia e, daryti tam tikras sąsajas tarp darbo rinkos ir moterų galimybių. Dėl E, šių visų dalykų aš noriu pasakyti, kad Europa negali nieko padaryti tokioms valstybėms narėms, kurios aukštą e, numato didelės garantijas dėl e, tėvystės vaiko priežiūros atostogų. Ir taip pat valstybės narės galbūt galėtų pagalvoti apie lopšelius, įmonių lopšelius ir uh, E, dėl atlyginimų, pasižiūrėkite, kas yra su e, darbuotojų komandiravimo direktyva, kaip galima užtikrinti e, suderinimą tarp šeimos ir profesinio gyvenimo. Ir kodėl demografinė situacija blogėja Europoje europiečiams tai kelia susirūpinimą. Bet žmonės ir nekuria šeimų todėl, kad jie gyvena nestabiliai. Mes matome, kad yra finansinių problemų, neiškumo labai. Dabar iškilo teroristinės e, grėsmės. Ir matome, kad e, dėl tų visų nuogastavimų, neiškumų e, nebėra didelių šeimų tiek daug. Ir kitas dalykas, vaiko priežiūros atostogos mūsų nuomonė turėtų išlikti subsidiarumo klausimu. Komisijos dar stoja ponė Aletras. Ar jūs norėtumėt ką nors pasakyti? Prašom. Dėkuoju, gerbama pirmininkė. Mes turime pasakyti, kad direktyvą reikėjo įgyventi, perkelti į 13 metais dabar komisijos uh, uh, tarnybos žiūri, kaip valstybės narės įgyvendina direktyvą, kokios yra valstybių, valstybių narių sistemos, kaip e, perkelimas atitinka e, direktyvos nuostatas komisija palaiko dialogą su valstybėmis narėmis ir pradėjo, nutarė pradėti, esant būtinybei, sutarties pažeidimo procedūras. Taip pat yra teisės ekspertai komisijoje lyčių lygybės dirbantys rytyje ir bus renkiama ataskaita komi, e, ir ataskaita bus patalpinta į komisijos portalą. Dėl e, privataus ir profesinio gyvenimo suderinimo dirbantiems tėvams. 2008 metais buvo pateiktas pasiūlymas dėl e, gimdymo ir motinystės atostogų ir pernai rūpiučio mėnesį komisija paskelbė priemonių planą, kuriame yra išdėstos galimybės e, įvairios politinės priemonės, užtikrinant pusiausvyrą tarp e, šeimos ir profesinio gyvenimo dirbantiems šeimos nariams. Mes taip pat paskelbė naują iniciatyvą, kuri leis darbuotojams turėjams vaikų geriau suderinti savo darbinį ir priva, e, asmeninį gyvenimą. Taip pat mes norime užtikrinti, e, kad visi tėvai, tiek tėvai, tiek motinas galėtų darbo rinkoje dalyvauti ir tuo pačiu užtikrinti geresnį e, pasiskirstimą užduočių namuose. E, e, priemonių plane savo komisija numatė dvi konsultacijas, pirmiausia su socialiniais partneriais ir antra viešasis konsultacijas su e, suinteresuotais subjektais. Ačiū. Ir dabar e, Marija Arena pranešėja. Ačiū. Norėčiau padėkoti e, šešėliams pranešėjams už jų aktyvų dalyvavimą ieškant pusiausvėros, man atrodo, kad mes tokių tikslų turėtume siekti. Dėkoju komisijai už darbą. E, komisija dabar įgyventina priemonių planą arba kelių žemėlapį. Buvo pasakyta, kad labai svarbu integruoti e, motinys, neštumo gimdymo, tėvystės vaiko priežiūros atostogas. Mes turime tęsti darbus, nes e, tos, tie trys tipai turi poveikį vieni kitiems mm, aš norėčiau kai ką patikslinti, bet atrodo, kad kolegė iš Italijos jau išėjo. Kartais e, įvyksta tam tikrų nesusipratimų, kai kalbam apie visus atostogų tipus ir viskas priklauso dar nuo valstybių narių. Bet kai kalbama apie vaiko priežiūros atostogas, man at... e, e, kai minimas amžius iki 12, 12 metų neturima galvoje, kad nuo vaiko gimimo iki 12 metų bus galima e, išėti atostogų. Tai yra e, tik tai galimybė imti atostogas iki to amžiaus vaiko. E, tam tikrais etapais. Manau, kad reikia e, tai patikslinti, nes e, tai yra galimybė tam tikrų metų e, pasiimti atostogas, jeigu yra poreikis. Reikia aiškiai kalbėti apie tai, kas mums yra svarbu ir nesusipainioti mūsų pasiūlymuose. Ir aš laukiu visų jūsų nuomonių. Tikiuosi, kad mes e, galėsime užtikrinti pusiausvyrą siekdami savo tikslų ir manau, kad didžioji dauguma pritarė mano mintims. Ačiū. Labai ačiū. Tanja Gonsalės dar kažką tau norėjo pasakyti. Sí, gracias. Dėkuoju. Dėkuoju pirmininkė. E, Dėkuoju pranešėjai, šešėliams pranešėjams. Savo ruoštų norėčiau e, pristatyti mūsų delegacijos poziciją e, dėl vaiko priežiūros atostogų. Mes suprantame, kad tai turėtų būti individualios teisės, ne teisės, e, kurios priskiriamos šeimai, porai. Mes e, žinome, kad daugelie šalių e, atostogos yra perkeliamos, bet dažniausiai moteris išeina e, tokio atostogų, nes jos dažniausiai rūpinasi vaikais. Ir tai turi labai neigiamų pasiekmių dėl moterų, moterų dalyvavimui darbo rinkoje. Ir daug dažnai matome, kad įmonės bijo samdyti, priimti darbą moteris, nes jos pra, turės rūpintis vaikais, negalės dirbti, ar ilgai nedirbs, sirgs vaikas, jums nedarbingumo lapelius. E, jos, bet manau, kad reikia. E, kalbėti apie ir motinos, ir tėvo teisės rūpintis vaikais. Taip pat reikia kovoti su struktūrinė neligybė, kuri egzistuoja. Mes turime siekti, kad e, bus e, dalyjamasi vaidmenimis ir užduotimis prižiūrint vaikus ir kitus priklausomus asmenis. Ir mūsų dauguma pastabų e, yra susijęs su tais dalykais, kad e, neštumo ir gimdymo atostogos ir vaiko priežios atostogos turėtų būti e, e, e, vienodos trukmės, kad būtų neperduodamos, e, neperkeliamos, nes tai sumažins moterų diskriminavimą darbo rinkoje ir taip pat, kad mokamas 100 procentų dydžio atlyginimas. E, dažnai tėvai vyrai um, mielai ir aktyviai dalyvauja uh, vaiko auginimo procese. Ir mes manome, kad reikia kalbėti apie tai, kad reikia mm, ne tik tai kovoti su o, e, moterų diskriminavimu darbe, bet kalbėti apie tai, kaip naudinga visuomenė, jeigu dalymasi vaiko priežiūra. Taip pat reikia gerinti darželių, lopšelių kiekybę ir kokybę, nes žinoma, kad taupimo politika e, pakenkė tam sektoriui, reikia to, kad būtų galima geriau derinti profesinį ir e, asmeninį gyvenimą ir norėtume, kad būtų atsižvelgta į tuos mūsų pakeitimus, kad būtų suvokiama, kaip yra realybėje, kai galima pasirinkti laisvai, tai neligybės praktika, struktūrinė neligybė išlieka ir mes turime kovoti su tuo. Labai ačiū. Thank you. Uh, adoption. Aš norėčiau patikslinti dėl to, kas pasakyta, nes nežinau, ar čia e, vertimą taip išgirdau, atsiprašau vertėjų, ar iš tikrųjų jūs taip sakėte. Jūs sakėte, kad reikia ginti individualias teisės, jų individualizavimas, tai yra ir tėvas, ir motina turi turėti savo, savo e, teises. Ir jūs taip pat sakėte, kad reikėtų, kad tos teisės būtų perkeliamos. Aš išgirdau tą perkeliamumo terminą. Aš norėjau pasakyti neperkeliamą. Thank you. Uh... Ačiū. Tvirtinimas užimtumo komitete. Dar yra laiko pasidarbuoti. 16-17 kovo. Tačiau noriu priminti, kad rytoj pradėsime posėdį nuo 9 ryto. Bus viešiai klausimai komitete. Tai yra labai svarbus klausimai skirti socialiniai įtraukščiai ir integracijai į darbo rinką. Ir aišku, turint galvoje pabėgėlių kontekstą Europoje. Tikiuosi, kad susirinks daug narių pasiklausyti mūsų pakviestų svečių ir sudalyvaus diskusijose taip pat. Ir iš karto po to, po viešųjų klausimo, viena valanda bus skirta seminarui dėl kolektyvinių dėrybų evoliucijos trejato programos metu ir po programos tas valstybės, ne, kur, kur to, tokia programa buvo vykdoma. Taip, yra politikos departamento seminaras, tikiuosi, kad visi dalyvausite rėme, nes daug E, diskusijų kyla šiais abiem klausimais, sužinosime naujų faktų ir galbūt naujų nuomonių išriškės. Na ir dabar belieka padėkoti visiems. Buvo gana sunki balsavimo e, sesija, kai kurie iš mūsų išgyveno ir pasiliko ir iki šios posėdžio dalies. Ačiū ir iki ryto.